Colleagues, we're, um, good afternoon. Kolegos, laba diena, pradėsime darbą, nes mūsų laukia balsavimai po 4.15 ir mes norim nevėluoti ir laiku pradėti balsuoti. Taigi jums leidus, man atrodo, pagrindiniai nariai jau yra susirinkę ir mes pradėsim. Pirmas darbo tvarkės klausimas, darbo tvarkės patvirtinimas. Norėčiau atkreipti dėmesį kad devintas punktas dėl pasienio pakrančių kontrolės uh, klausimo balsavimas vyks po penktojo punkto. Jeigu niekas neprieštarauja, tai taip ir pakeisime darbo atvarkę. Antras klausimas nėra verčiama į kruatų ir airių kalbas. Po 4.15, kaip sakiau, elektroninis balsavimas prasidės, taigi labai prašau atsinešti visiems elektroninės balsavimo kortelės. Dabar trečias klausimas. Tai yra ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo sudarimą siekiant taikyti tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendrą tvarką. Mūsų pranešėjai yra Silvigijom, 95 pakeitimai buvo pateikti. Ir kaip žinote, kolegos, nėra kol kas bendro saugių šalių sąrašo. Komisijos pasiūlymų bandoma tokį bendrąjį sąrašą parengti remiantis bendrais kriterijais. Na ir aš dabar iškart žodį suteiksiu pranešėjai ir po to, kas norės, galės e, pasisakyti. Taigi, Silvijai, žodis tau. Ačiū, ponė pirmininkė. 94 pakeitimai yra dabar, nes vienas buvo atsimtas. Patikslinsiu šią informaciją. Taigi, matau, kad yra kažkiek šešėlinių pranešėjų, Norėčiau jiems padėkoti, tikiuosi tie, kurie nedalyvavo posėdėje, jiems bus perduoti tie padėko žodžiai. Taigi dėkoju už jų požiūrį ir už jų bendradarbiavimą. Ir e, tas požiūris, kuris, yra, e, kuris atsispindi pranešime, buvo primtinas daugeliui šešėlinių pranešėjų. Taigi kol kas tekstas liko smarkiai nepakeistas. Na ir antrąjį kartą aptarėme šį klausimą. Taip pat ir valdyboje buvo aptartas šis pranešimas. Na ir taryba taip pat laikosi savo požiūrio, bandant nustatyti tą saugių kilmės šalių sąrašą. Taigi komisija būtent patikėjo agentūrai parengti tokį sąrašą. Taigi yra dabar Laikinasis sąrašas yra penkios pagrindinės e, tokios kategorijos pakeitimų. E, būtent kalbant apie teisės aktus, e, parengiant Europinį sąrašą, taip pat kiti pakeitimai, jei siūloma įtraukti naujas šalis. Trečia grupė pakeitimų yra siūloma iš, išimti šalį iš sąrašo, sąrašo, jeigu pasikeičia aplinkybės toje valstybėje. Uh, Po to yra daug pakeitimų skirta metodikai e, pakeisti. Taigi, kalbant apie nacionalinius sąrašus ir europinį sąrašą, koks čia būtų santykis tarp, to, tarp tų sąrašų, šešėliniai pranešėjai pritarė tam, kad būtų sustiprinta Sustiprintas bendradarbiavimas taikomas ir terminai, aišku, yra skirtingi, tačiau tikrai egzistuoja bendras noras siekti to harmonizavimo tikslo. Ir man atrodo, kad yra įmanoma pasiūlyti tokius sprendimus, kurių pagalba būtų galima pakoreguoti nacionalinius sąrašus ir tokiu būdu parengti bendrai europinį sąrašą. Tai yra numatyta per atitinkamą racionalų laikotarpį, turint omenyje per tai, kad per tą laikinai perinamąjį laikotarpį galima palaipsniui perkelti tą šalis į europinį sąrašą, taigi mes visi to siekiame savo procese. Toliau, antroji tema. Būtent sąrašo peržiūrė su tikslu įtraukti naujas valstybės. Šešėliniai pranešėjai pasiūlė pakeitimus, kur siūloma, siūlomi tam tikri siūlymai dėl to, kaip būtų galima pakoreguoti uh, tą sąrašą, įtraukiant naujas valstybės, e, perinant prie bendrojo europinio sąrašo. Tai yra susijęs su to, ką aš sakiau, dėl to, kaip nacionalinius sąrašus būtų galima derinti prie, europinių, prie europinio sąrašo. Toliau suspendavimo galimybė, jeigu valstybės taiga jau nelaikoma kilmios, saugios kilmės šalimi, jos iš, išbraukimas iš sąrašo, taigi būtų taikoma tokia bendra procedūra ir viena vertus reikia reaguoti kuo galima greičiau, jeigu situacija valstybėje pasikeičia ir jau nėra saugi šalis ir taip pat reikalingas toks suspendavimo mechanizmas, kuris nebūtų labai nelankstus kad būtų galima vėl tą šalį sugražinti į uh, tą sąrašą, jeigu staiga situacija vėl grįžta, normalizuojasi ir, ir ji vėl laikoma saugia šalimi. Toliau. Taigi tai turi būti reaktyvinio pobūdžio, e, leidžiantis e, reaguoti į situaciją sąrašas ir taip pat labai svarbu, kad ir valstybės ir prieglopšio prieglupščio suteikiančios organizacijos galėtų į tai reaguoti. Taip pat daug yra e, pakeitimų siūloma tam, kad būtų primenamas e, teisinis pagrindas ar kad būtų primenamos, e, primena, primena, asmenims primenamos jų teisės, atsižvelgiant į pagrindinių teisių e, hartijos reikalavimus. Ir dar svarbus, svarbus e, pakeitimų paketas susijęs su metodika, yra numatytos įvairios priemonės, bet nedaug buvo siūloma pakeitimų po diskusijų, kurios vyko susitikime su šešėliniais pranešėjais, taigi, kaip suprantu, tam požiūriu yra pritariama bendrai ir mes visi nusprendėme, kad metodiką būtina parengti Ir taip pat konstatuojame, kad komisijos pasiūlymas šiuo momentu nėra labai aiškus. Taigi mes bandome pakeitimais pakoreguoti tą pasiūlymą ir vėlgi norėčiau pasakyti ir taip pat ne tik šešėliniams panešėjams, bet ir visiems e, komiteto nariams, kad reikalingas atitinkamas europinis metodas e, tam, kad veiktų tas europinis bendras sąrašas ir komisija ketvirtą gegužės pateikė pasiūlymą ir prieglopšio biuras turi atsižvelgti į tam tikrus tam tikras aplinkybės susijusias su saugiomis šalimis ir turi būti e, sustiprinti įgaliojimai e, šio biuro ir tam reikalingos konsultacijos, konsultacijos su trečiosiomis šalimis ir nepriklausomais veikėjais. Ir turint omenyje, kad ta, e, tas biuras įgaus nauja, naujas, naujus įgaliojimus. Ir man atrodo, kad labai svarbu čia nepatekti į aklavietę, kuriant tokią naują sistemą, naują europinį sąrašą, reikalinga sutelkti jėgas. Ir, aišku, tas klausimas yra susijęs ir su Britanijos atveju. Ir taip pat Prancūzija į savo atitinkamą reformą irgi įtraukė tam tikras priemonės dėl sąrašo pakoregavimo. Taigi čia yra penki tokie pagrindiniai principai. Šelnis, šelnių pranešėjų kitas posėdis yra dar įvyks birželio mėnesį ir mes aptarsime vėliau jau kompromisinius pakeitimus, kuriuos aš kuo galima greičiau parengsiu ir aš tikiuosi, kad mūsų diskusijos bus vaisingos ir mes galėsime balsuoti dėl šio pranešimo kuo galima greičiau ir tikiuosi, kad viskas bus parengta balsavimui iki birželio pabaigos kad galėtumėme išanalizuoti tekstą, atsižvelgti visus, visus klausimus ir visas abejonės. Taigi, tiek, ponė pirmininkė, tam kartui. Ačiū. Dabar iškart pakviesiu šešėlinius panešėjus. Dvi minutės skiriama, skiriamos kalbėtojams. EPP šešėlinė pranešėja ponė Dati. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai Silvigijom už labai išsamų darbą ir didžiulę kantrybę. Tikrai už tą mandagumą ir tai, kaip ji e, dirbo rengiant šį pranešimą. Na, aš trumpai dar norėčiau pristatyti E, mūsų poziciją dėl pasiūlytų pakeitimų. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl pagrindinio tikslo, būtent pasiaiškinti, koks yra ryšys tarp nacionalinių ir sąrašų ir europinio sąrašo. Jeigu iš europinio sąrašo iš, išbraukiama šalis, tai jie turi būti iš, išbraukiama iš nacionalinio sąrašo. Nes priešingų visas tas darbas nueis veltui. Taip pat nacionalinis sąrašai ir europinis sąrašas turi egzistuoti kartu, Ir mes norime išvengti bet, kokio, bet, bet kokios sumaišties ir dėl tų saugių, saugios kilmės šalių, kalbant apie prieglopšio statusą, taip pat pagrindinis ilgalaikis tikslas yra bendras e, saugių šalių sąrašas ir labai svarbu numatyti procedūrą, pagal kurią būtų įtraukiamos nuojo šalys į tą sąrašą, nes priešingų atveju uh, prarasime daug laiko. Taigi ta procedūra, kurią dabar taikome, ji turi būti taikoma, kurią dabar rengiame, ji turi būti taikoma e, įvairių trečių šalių atžvilgių, kurios gali būti papildomai traukiamos į sąrašą. Kalbant apie bendrąjį sąrašą, labai svarbu, kad readmisijos ir kitos sutartys būtų pritaikytos sugražinant ekonominius migrantus. Jeigu kilmės šalys nesusigražins tų migrantų, jeigu jos yra laikomos saugios šalys, tai tada nebus jokios prasmės taikyti šią procedūrą. Taip pat pakeitimuose mes kalbame taip pat apie europinę pagalbą. Čia nekalbame apie sankcijų sistemą, bet apie redmisijos procedūrą. Taigi tiek būtų pakeitimų politinės frakcijos vardu. Aš tikiuosi, kad uh, šis pranešimas bus patvirtintas ir manau, kad mes susitarėme visai neblogai dėl to, kaip ta priemonė taptų realiai veiksminga, kad būtų galima kovoti su migrantų krize Europoje, nes priešingų atveju tie sunkumai tikrai nedings ir išgyvensime visas tas dramas, nes mums dirbant matome tuo pat metu vyksta įvairios dramos ir, ir uh, prarandavos gyvybės viduržėmio jūroje. Taigi, manau, kad čia taip, na, tikrai labai bendrai ir bendrais brožais pristačiau mūsų e, frakcijos siūlomus pakeitimus. Dėkoju. Ačiū. EKR frakcijos vardu, ponas Mahlų. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponė Gijom už puikų bendradarbiavimą. EKR frakcija mano, kad norint, kad e, tas europinis sąrašas būtų veiksmingas, jis turi būti ambicingas, o ne ribojančio pobūdžio. Taip pat turi būti matyta galimybė greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybės trečiosiose šalyse. Nors iš principo mes pritartumėme bendram europiniam sąrašui, tačiau toks sąrašas mažiau lankstus nei nacionaliniai sąrašai. Dėl to šiek tiek abejojame dėl 47 pakeitimo, pagal kurį šalys, kurios išbraukiamos iš Europinio sąrašo, turi būti išbraukiamos iš nacionalinių sąrašų. Europinis sąrašas turi būti bent jau tiek lankstus, kiek nacionaliniai sąrašai, tam, kad jisai sukurtų pridėtinę vertę, ypatingai jeigu Europinis sąrašas keis nacionalinius sąrašus. Taip pat visiškai pritarėme 69 pakeitimui, pagal kurį bet kuri šalis, kuri turi šalies kandidatės statusą, turi būti laikoma saugia, saugios kilmės šalimi ir išbraukiama ji iš sąrašo. Jeigu šalis nėra saugi, ji negali būti šalimi kandidatė. Kaip sakiau anksčiau, nėra visiškai aišku, kaip bus taikomas, taikoma pasparta procedūra praaiškų teikėjam iš saugiųjų šalių, nes tai yra labai svarbu, kalbant apie šio sąrašo galimą vertę ir veiksmingumą. Tai gal tiek būtų pirmininkė tam kartui. Ačiū. Dėkoju. Žin Lambert vardu pasisakys ponas Albrechtas žaliųjų frakcija. Ačiū. Aš atsižvelgsiu Jean Lambert, šešėlinės pranešėjos komentarus, kurie dėja negali dalyvauti šiandien diskusijose. Taigi, pirmiausia, mes siūlome atmesti komisijos pasiūlymą, nes manome, kad jeigu jį patvirtinsime, tuomet bus pažeistas kiekvieno atveju, atskiras kiekvieno atvejo analizavimo principas. Antras dalykas, parlamentas, jeigu nuspręs e, priimti šį pasiūlymą, tai mes siūlysime pakeitimus, kuriais e, tikimės paaiškinsime tam tikrus dalykus ir papildysime pranešėjos darbą. Mes taip pat pritarėme jos nuomoniai, kad dalinis, daliniai įgaliojimai turi būti numatyti nebūtinai atsižvelgiant į specifinių šalių pasiūlymus. ES Kanados sutartys nebūtinai yra atitinkamas garantas ir mes siūlome išbraukti nuorodas į pas... saugių šalių, daryti nuorodą saugia šalis, atmetant paraiškas. Taip pat paraiškų teikėjams taikomos tokiu būdu paspartintos procedūros. Tačiau mes manome, kad neįmanoma nustatyti aiškaus termino, koreguojant nacionalinius sąrašus, nes nežinome, kiek laiko užtruks, kol bus pateiktos ataskaitos apie šalis ir bus atsižvelgta žmogaus teisų padėtį tose šalyse. Taip pat pritarėme tam, kad jeigu šalis išbraukiama iš ES sąrašo, jos negali likti nacionaliniuose sąrašas, sąrašuose. Taigi, jeigu tas šalies saugumo vertinimas yra testinis procesas ir jeigu šalis išbraukiama iš sąrašo dviejams metams, tuomet tai turi turėti aiškių padarinių ir ta valstybė, jeigu ji, nelaik, jeigu ji nelaikoma saugia. 34, 35 ir 109 pakeitimai, kuriuos mes ketiname atsiimti. Ačiū. Dėkuoju FDD, ponas Bliubreton, šešienis pranešėjas, ir panas Feron kalbėsiu vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes pateikėme pakeitimą dėl bendro pobūdžio, nes mes manome, kad šiandien prieglupščių suteikimo politika yra uh, visiškai nesėkminga. Taip pat pa, mes. Uh, reikalavome, kad būtų visiškai peržiūrėtos dėrybos e, su Turkija dėl Bosnijos ir Sugovinos. Čia reikėtų pasakyti, kad šiandien situacija yra labai sudėtinga dėl to, kad tenai yra nemažai baltųjų džihadistų, kurie e, kelia grėsmę mūsų saugumui ir Kosovas yra trečioji šalis. Mhm Ir Kosove na, taip pat norėčiau pasakyti, kad, kad yra naikinama krikščionių mažuma, anksčiau jis jos. Krikščionių bendras skaičius siekia beveik milijoną, o dabar jų liko tik tai šimtas tūkstančių. Tai štai tokios mūsų pastabos. Ir paskutinis kalbėtojas, panas Kristo, Kristosus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ponia Gijom tikrai labai įdomiai pristatęs savo parengtą dokumentą. Reikia atskirai kalbėti apie metodą, tai kaip jis bus taikomas ir apie konkrečius sąrašus. Metodas turėtų būti taikomas vienodas. Aš norėčiau Jums priminti, kad po trumpos valandų diskusijos mes nusprendėme, kad Turkija yra saugi šalis ir toks sprendimas buvo priimtas, e, priimtas dėl politinių priežasčių. Ir mes manome, kad reikėtų atskirti labai aiškiai turinį nuo metodo. Dėkuoju. Toliau ponė Veržė. Atsiprašau, ponė Pinga, aš šiek tiek pavėlavau, Ir aš tikrai nenorėjau ne, po, prarasti progą pakomentuoti šį dokumentą, kuris labai rūpi mūsų frakcija. Mūsų šešėlinė pranešėja Martin Anderson negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, bet aš nebijau, kad jie tikrai labai gaudžiai bendradarbiavo su Silvijom. Mes, e, žaliųjų frakcija, norim Kaip ir žaliųjų frakcija mes norime atmesti nemažai komisijos pasiūlymų ir mes manome, kad atsižvelgiant tai, kaip dabar keičiasi situacija kai kuriuose trečiosiuose šalyse, reikėtų parengti nesaugių šalių sąrašą ir nuo mūsų turimos informacijos yra šalių. Šalis, kurias siūloma įtraukti saugių šalių sąrašą, tačiau tose šalyse yra nemažai problemų ir problemos yra. Da, rimtos, nes tenai ne tik trukdoma žmonėms pateikti e, prašymą dėl prieglopščio suteikimo, bet ir žmonės tiesiog yra tiesiog žudomi. Ir todėl mes manome, kad reikia atsižvelgti, atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybės. Aš ne kaip, e, skirtingai nuo kitų, nemanau, kad mes išgyvename migrantų, pabėgėlių e, migrantų krizę, mes išgyvename pabėgėlių e, krizę. Ir tai, kas vyksta viduržėmio jūroje, tai aiškiai parodo, praeitą savaitę da, a, 3700 a, a, žmonių žuvo viduržėmio jūroje ir aš nežinau, kiek laiko mes dar da, to nepastebėsime ir mūsų vadovai privalo suprasti, kad jiems teks e, po to už tai kažkaip atsakyti de, de, istorijos akivaizdoje. Dėkoju. Šešėlinė pranešėjai dėrėjusi dėl kompromisinių pakeitimų ir aš na, tiesiog norėčiau dabar paklausti, Silvija, ar tu norėtum ką nors pasakyti dar? Ne? Gerai. Tuomet e, mes ruošimės balsavimui, kuris įvyks po to, kai uh, Įvyks dar vienas šešėlinių pranešėjų posėdis. Kolegos, dabar galime perėti prie ketvirto darbo tvarkės punkto ir gal pagrindinių teisų agentūros valdančiosios tarybos direktorius e, prisijungtų prie mūsų, ponas Michael Oflaherty ir ponia Saidens Ticker netrukus prie mūsų prisijungs, o aš norėčiau trumpai pristatyti šį tarpos varkės punktą. Mums labai malonu yra šiandien pasveikinti valdančiosios tarybos pirmininkę Fraukė Seidensticker ir taip pat agentūros direktorių Michaelą O'Flaherty. Uh, Jie pristatys mums pagrindinių teisų ataskaitą e, skirtą 2016 metams. Šioje ataskaitoje yra apžvelgta situacija pagrindinių teisų srityje ES 2015 metais. Ten yra pažymėta, kas buvo pasiekta ir su kokiamis kliūtimis vis dar yra susidurima. Ir, ponia Oflahers, jūs pirmą kartą pas mus atvykote, ar ne? Ne. Taip, bet aš pirmą kartą pirmininkauju jums dalyvaujant mūsų posėdėje. Taigi, pirmiausia, suteiksime e, žodį valdančiosios tarybos pirmininkui, po to ponui Oflaherty, kuris pristatys mums e, parintęs agentūros parengtą ataskaitą. Sveiki atvykę ir prašau žodis jums, ponė Fraukė Seidenstiker. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmėjai komiteto nariai, de, laba diena ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mus pristatyti Jums mūsų metinę ataskaitą. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti Jums valdančiosios tarybos vardu už Jūsų darbą ginant pagrindinės teisės, įgyvendinant tiek daug e, politikos sričių. Man labai malonu buvo su jumis susi, susitikti su tais e, komiteto nariais, kurie lankėsi pas mus praeitą savaitę. Mes e, kiekvienais metais stengiamės patobulinti metinę ataskaitą tam, kad, būtų ją, kad ji būtų patogesnė naudoti ir kad ji būtų aktualesnė e, plėtojant politinės diskusijas. Suprantame, kad kiekviena valstybė narė turi savo prioritetus ir susiduria su būtent jai būdingais sunkumais. Jūs ko gero pastebėsite, kad ši ataskaita šiandien yra, šiemet yra pavadinta kitaip. Jie vadinasi pagrindinių teisų ataskaita. Ir taip pat yra pakeisti ir jos metai, nors apžvelgiami 2015, viršelėje parašyta 2016. Mes taip norėjome aiškiai pasakyti, parodyti, kad ši ataskaita yra nepaprastai aktuali politikams šiandien. Ir informacija, kuri yra paskelbta šioje ataskaitoje, daugeliu atveju buvo išnagrinėta pagrindinių teisų aspektų pirmą kartą. Kartu mes praplėtėme ir pateiktų ataskaitų nuomonių skaičių ir uh, Taip pat e, pateikėme dokumentus e, visomis ES kalbomis ir manome, kad e, dėl to šis dokumentas bus naud, taps naudingesnis jums, jūsų kolegams Bruselėje ir jūsų kolegams dirbantiems jūsų valstybėse, kad jie galės šio, šios ataskaitos pagrindų priimti geresnius politinius sprendimus. Šioje ataskaitoje taip pat yra pateik, pateiktos teisininkų nuomonės kurias mes rengiame ES institucijų prašymų. Ir, kaip jums yra žinoma, jūsų komitetas taip pat teikia prašymus pateikti teisininkų ataskaitą. Ir nesiniai mes parengėme nuomonę dėl komisijos pasiūlymą dėl trečiųjų šalių e, sąrašo, tų trečių šalių, kurios yra saugios. Jūs ką tik apie šį klausimą kalbėjote. Dar vienas klausimas, tai yra e, jūsų savo iniciatyva rengiamų pranešimų vertinimo rodiklių, ypač pagrindinių teisų e, ir teisingumo srityje. Ir aš tikiuosi, kad jūs ir ateityje taip pat kreiptitės mūsų agentūrą, prašydami mūsų išvadų, nes taip mes galėsime užtikrinti, kad į mūsų nuomonę būtų reguliariai atsižvelgiama, kai yra rengiami teisės aktai. Prieglapščio suteikimas ir migracija šie klausimai 2015 metais buvo svarbiausi ES politinėje darbo tvarkė. Ir todėl valdančioji taryba ir visa agentūra stengiasi parengti e, labai aiškes ir gerai pagristas nuomonės mūsų nuomonės yra skirtos tokiems klausimams kaip pagrindinės teisės ir e, gyvenimo orumas, būtinybė taip pat užtikrinti galimybę legaliai patekti Europos Sąjungą, tam, kad galima būtų kovoti su nelegalia migracija ir taip pat migrantų integracija. Gerbėmėjai komiteto nariai, akivaizdu, kad ES turi sugebėti geriau suvaldyti pabėgėlių srautus, atsižvaldama į jų pagrindinės teisės. Ir todėl šis uh, ši, šis dokumentas yra nepaprastai svarbus. Nesvarbu, ar galvotume apie perspek... ilgalaikius projektus ar trumpalaikius. Ir tam, kad agentūra galėtų gerai veikti, ją reikia kur, kur kas didesnių gebėjimų. Nes mes negalime būti tiesiog kažkur nuošaly veikiančią agentūrą. Ne, mes turime da, labai aktyviai dalyvauti visuose vykstančiuose procesuose. Migracija da, E, yra aktuali problema, situacija keičiasi realiai ir, ir e, labai greitai. Ir pagrindinė teisų agentūra turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį, kai yra formuojama nauja politika ir kai ji yra įgyvendinama. Nes dabar mes išgyvename didžiausią pabėgėlių antplūdį po antrojo pasaulinio karo ir da, mes turime principingai ginti pagrindinės teisės. Turime tęsti dialogą šiais klausimais. O dabar po šios išanginės kalbos aš norėčiau suteikti žodį agentūros direktoriui Michaelui O'Flaherty, kuris jums išsameu papasakos apie šią ataskaitą. Dėkuoju uždėmesi. Pone pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai, gerbėjai kolegos. Aš Norėčiau, kaip ir mūsų valdančiosios tarybos pirmininkė, padėkoti Jums už galimybę pristatyti Jums mūsų metinę ataskaitą. Jums yra žinoma, kad da, da, valdančioji taryba tvirtina šią ataskaitą, o rengia šią ataskaitą mūsų darbuotojai. Ir todėl aš norėčiau, pasinaudodamas progą, įsim, e, e, nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms e, vienoje už jų darbą rengiant šį dokumentą. Gerbėmėjai komiteto nariai, 2015 metai, atvirai kalbant, buvo sudėtingi, buvo blogi metai, nes mes pastebėjome, kaip. Pa, pa, kaip e, buvo, buvo žengti keli žingsniai atgalginant žmogaus teisės, kai buvo pamintos kai kurios pagrindinės teisės ir mūsų, svar, mūsų svarbios vertybės. Kai skaitysite dvimetinės ataskaitos įvairius skyrius, pastebėsite tai. Aš labai trumpai norėčiau pristatyti šį dokumentą. Uh, Ir kalbėsiu apie keturi, keturis jo aspektus, ką tik e, buvo pasakyta, kad migracija ir prieglaušių suteikimas yra nepaprastai aktuali tema ir aš neteisiu jums ateisnių duomenų, jie jums yra žinomi. Tiesiog noriu pasakyti, kad ir kaip mes pavadintume šią krizę, akivaizdu, kad tai yra vertybių ir pagrindinių teisų krize. Ir šiame kontekste mes. E, tikrai esame labai dėkingi už tai, kad šis komitetas labai atidžiai stebėjo, kaip keitėsi situacija. Mes norėtume paraginti jūs ir toliau nepaleisti situacijos iš akių ir taip pat toliau renkti e, klausimus įvairiais migracijos ir prieklušių susijusiamis temomis, gerbėmiai komiteto nariai. Jūs e, metinėje ataskaitoje surasite nemažai įdomios informacijos, e, nemažai įdomių detalių. Pavyzdžiui, jūs pastebėsite, kad 2015 metais mes pastebėjome, kad kai kurios šalės stengiasi atstumti e, pabėgėlius nuo savo sienų. O tai reiškia, kad buvo pažydžiamas negražinimo principas. Be to, kiekvieną dieną migrantai susidurdavo su e, e, negražinimo principo pažeidimo grėsme. Ir keliais atvejais šeimoms buvo trukdomos susijungti, susivienyti. Ir tai taip pat yra pagrindinių teisų pažeidimas. Dabar aš norėčiau perėti prie antros temos, tai yra vaiko teisės. Ir čia taip pat reikėtų kalbėti apie migraciją. Nuo 30 iki 40 procentų migrantų yra vaikai, nepilnamečiai. Ir dėja Apie 30 visų žuvusiųjų viduržymio jūros regione taip pat buvo nepilnamečiai, taip pat buvo vaikai. Ir e, Viena tarptautinė organizacija teigia, kad e, nuo 2015 e, m. rugsėjo mėnesio kiekvieną mėnesį paskęsta jūroje kiekvieną dieną po du vaikus. Aš nesigilinsiu dabar į kitus statistikos duomenys. Aš tiesiog norėčiau parekomenduoti jums susipažinti su šią ataskaitą, nes jo pateiktos rekomendacijos dėl konkrečių priemonių. Mes tikrai galėtume geriau e, integruoti vaiko teisų apsaugos e, priemonės į bendrą migracijos prieglupščio suteikimo e, politiką. Be to reikėtų kad nepilnamečiams būtų suteikta, suteiktas globėjas, kur kas greičiau net tai yra daroma dabar. Trečia tema - tai yra rasizmas ir nepakantumas, netolerancija. 2015 metais šios temos buvo labai aktualios ir kai kuriuose bendruomenėse mes pastebėjome, kad šių reiškinių apraiškos padidėjo, nes vyko nemažai išpolių prieš žydus, musulmonus ir romus. Labai svarbu yra pripažinti, kad tokie išpoliai prieš mažumas e, nėra susiję su mažum, mažum, mažumomis. Mažumos yra aukos to, kad mes, dėl to, kad mes neturime įstatymų, kurie galėtų juos tinkamai apsaugoti, dėl to, kad mūsų institucijos neatlieka savo pareigų. Ir reikia pasakyti, kad didžioji dauguma valstybių narių tikrai turėtų geriau traukti atsakomybę tuos, kurie kurstų neapykantą. Ketvirtoji tema tai yra duomenų apsauga. Metinėje ataskaitoje yra pasakyta, kad labai sunku yra suderinti nacionalinį saugumą ir pagrindinių teisų apsaugą. Ataskaitoje nagrinėjama tai, kad labai svarbu yra viską vertinti pagal tris principus. Tai yra teisėtumas, būtin, būtinybė ir proporcingumas. 2015 metais e, e, mes išnagrinėjome, ar šių principų buvo laikomasi. E, dirbome remdamiesi jūsų prašymų vertinti situaciją, dėl, kuris susidarė dėl masinio nesžvalgybos ir duomenų rinkimo. Nemažai valstybių narių, ko gero, vykdo tą masinę žvalgybą, bet tik penkiose valstybėse narėse egzistuoja įstatymai, kurie reglamentuoja šią veiklą. Be to reikia pasakyti, kad labai skiriasi priežiūros institucijos e, veikiančių šioje srityje valstybėse narėse. Be to dažnai joms e, trūksta išteklių administracinių ir žmogiškų gebėjimų tam, kad jie galėtų tinkamai, tos institucijos tinkamai galėtų atlikti jiems patikėtas funkcijas. Gerbėjai ponai ir ponios, kągi mes galime padaryti? Keturi pasiūlymai, labai trumpai. Pirmiausia, mes e, norėtume atkreipti jūsų dėmesį į e, mūsų ataskaitoje pateiktas nuomonės. 41 e, nuomonė yra išdėstyta šiame dokumente ir visos tos nuomonės yra proti, protingosios, išmaniosios, jei galima būtų šilkiniais terminais taip apibūdinti. Ir e, visos jos yra susijusios su jums rūpimomis temomis. Antra. Pagrindinės teisės ir pirmiausia pagrindinių teisų hartija turėtų būti tie dokumentai, kuriu, e, kuriais reikia vadovautis geriau tvirtinami teisės aktai. Mes tai visi tai suprantame, tačiau dažnai to nepaisoma įvairiose sritise, o į pagrindinės teisės atsižvelgti, atsižvelgti visose sritise. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Europos semestrą, taip pat reikėtų daugiau kalbėti apie pagrindinės teisės ir jų apsaugą. Trečia, mums reikėtų taip pat kur kas aktyviau renkti mokymus pagrindinių teisų apsaugos tema Europos Sąjungoje. Tokių mokymų reikia ir valstybės narėse, ir ES institucijos. Ir tie mokymai turėtų būti labai protingai ir gerai su parengti. Ir vėlgi jų pagrindas turėtų būti pagrindinių teisų hartija. Ir ketvirta. Gerbėmėjai ponai ir ponios, prašau kreipkitės į pagrindinių teisų agentūrą, nes tai e, ši agentūra tikrai yra žinių kompetencijų centras. Re, e, remkitės mūsų atliktais tyrimais, mūsų renkiamais duomenimi, e, duomenimis ir informacija. Re, Remkitės mūsų parengtomis teisininkų nuomonėmis. Išnaudokite mūsų galimybės, tam, kad galima būtų užtikrinti geresnę pagrindinių teisų apsaugą valstybės narėse ir visoje Europos Sąjungoje. Ir baigdamas aš norėčiau pasakyti, kad mes, pagrindinių teisų agentūra, esame pasiruošę tarnauti jums šiais labai sudėtingais laikais. Dėkoju. Dėkoju, ačiū už tai, kad abu kalbėjote taip glaustai, ataskaita labai išsami, jūs paminėjote keletą tikrai įdomių dalykų, tačiau mums skirtas laikas yra ribotas. Dabar e, sudarysiu, paskaitysiu kalbėtojų sąrašą. No, the, did you, you've indicated as well. Okay. Um, so colleagues, I'll just read out the speakers. Taigi paskaitysiu kalbėtojų sąrašą. I have Mr. Yeah. Okay, just indicate now if you want to speak. Pakelkite rankas dabar, jeigu norėsite irgi pasisakyti. And, all right, everyone wants to speak. Panašu, kad visi nori pasisakyti, taigi skirsiu kiekvienam po dvi minutės. Jau baigiau formuoti kalbėtojų sąrašą, taigi užsirašiau visų norinčių kalbėti pavardas, bet prašau tikrai kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės, nes Mūsų laukia dar ilgas balsavimas ir negalime virštis šiai diskusijai skirto laiko. Taigi, nelgiau kaip po dvi minutės. Pradėkime nuo pono Boniai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už šią ataskaitą. Mano nuomonė, ji labai naudinga ir labai svarbi. Puikiai šios ataskaitos struktūra. Ten yra pateikiamos e, rekomendacijos e, pagrindinė teisų agentūros nuomonė ir e, ši agentūra tikrai siekia padėti valstybėms narėms įgyvendinant e, politikos skriptis. Visų pirma, dėl e, duomenų apsaugos informacinės visuomenės. Pasakysiu, kad labai svarbu, kad būtų laikomas tokių taisyklių kaip teisėtumas, būtinumas ir proporcingumas. Deja, E, mano šalyje e, e, vyksta masinis, stebės, masinis stebėjimas, nėra sunkių nusikaltimų sąrašo, nėra daromas ex ante vertinimas ir manau, kad tiesiog sunku suvaldyti, kontroliuoti tokio tipo veiklą. Aš taip kalbu ne dėl to, kad nemylėčiau savo šalies, aš savo šalį myliu, bet pastebiu tokią tendenciją, kad kyla problemų norint užtikrinti saugumą, o taip pat ir privatų gyvenimą. Ši, šal, ši problema aktuali įvairiom šalims, taigi aš manyčiau, kad reikia tikrai išanalizuoti patiktą ataskaitą. Uh, Štai dabar Lenkijoje e, e, piliečiai organizuoja viešą klausimą dėl kovai su terorizmu skirtų teisės aktų. Ir norėčiau truputį papildyti e, tą punktą, kur kalbama apie kovą su rasizmu, netoleranciją, ksenofobiją. To punkto formuluotė susijusi su tam tikra veikla, tam, tam tikromis politikos kryptimis. Deja, mano šalyje vyriausybė nusprendė e, panaikinti tarybą, kuri kovoja su diskriminacija, ksenofobija. E, šioje valdyboje dirbo įvairių institucijų atstovai ir tai jiems suteikė galimybę dirbti kartu. Ačiū toliau, pane Veržyje. Merci. E. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti agentūros atstovams už atliekamo darbo kokybę, už tikslumą ir glaustumą, e, pristatant ataskaitas. Ir man labai patinka, kad daug dėmesio skiriama tam tikriems dalykams šių metų ataskaitoje, būtent e, kaip buvo pasirinkta tvarka. Pristatant e, įvairias problemas, jūs sakėte, kad 2015 buvo blogi metai, tai buvo metai, kuomet sumažėjo uh, žmogaus teisų apsauga, kad tai yra vertybių ir teisų krizė. Ir aš manau, kad šiame komitete mes daugumą pritarėme tokiai nuomoniai, galbūt ne tiek dėl pirmojo klausimo ir aš norėčiau būtent čia dabar jį ir akcentuoti, nes aš manau, kad taip iš tiesų yra problemų dėl to, kaip taikomos europinės tarptautinės teisės, kalbant apie migracijos politiką, kalbant apie negražinimo politiką ir kolektyvinio sugražinimo problemą. Humanitarnė pagalba teikiama pabėgėliams migrantams, taip pat kalbant apie vaikus, aišku, irgi matome vis daugiau vaikų atvykstančių ES teritoriją. Uh, dauguma jų e, <clears throat> vyksta jūra ir daug tai yra ne, nelydimų, nepildamečių ir matome, kad tai vis mažesni, vis jaunesni vaikai. Ir prieš 15 dienų mes gavome naujos, naujos informacijos apie atvykstančius vaikus, taigi labai svarbu akcentuoti šią problemą ir mūsų frakcija įmas iniciatyvos Tuo baigsiu, ponė pirmininkė. Jūsų ataskaitoje mes esame minimi, mūsų iniciatyva yra minima ir GUE frakcija atsižvelgia į agentūros nuomonę dėl e, karštųjų taškų. Italijoje ir ypatingai Graikijoje būtent matome, kad nuolatos yra sulaikomi ir žmonės, ir ypatingai nepilnamečiai. Ir labai svarbu, kad būtų pateikta nuomonė apie tą padėtį, apie tą situaciją. Ir praeitą savaitę Sakarovo premijos laureatas akcentavo tai, kad ES turi parodyti pavyzdį šioje srityje ir aš manau, kad dėja kol kas toli dar esame nuo to ir tik tai žengėme atgal. Labai ačiū. Prašyčiau visų kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės, ponas Kirchhoff. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, šios ataskaitos autoriams už puikų darbą. Norėčiau pasakyti štai ką. Ataskaitoje e, kalbama ir apie kovą su vaikų skurdu. Džiaugiuosi, kad pavyko rasti kompromisą e, su e, tais, e, kas mane, kad svarbus tik nematerialus dalykai ir su tais, kurie mane, kad svarbus tik materialus dalykai. Man atrodo, kad dabar e, buvo rasta, rastas kompromisas, puikiai formuluotė. Toliau teis, teisminė sistema ir ypatingas specialus elgesys su vaikais Tai ypatinga pažymėti, kai kalbam apie sveikatos apsaugos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, ypač psichinės sveikatos priežiūros paslaugas, tai reikėtų irgi paminėti. Toliau vaikų apsauga ir um, kova su kibernetiniais nusikaltimais. Čia ypatingas vaidmuo turėtų tekti interneto paslaugų teikėjams, operatoriams. Uh, Aš neseniai e, buvau susitikęs su kai kuriais Junktinės karalystės interneto paslaugų teikėjais. Jie žino, kokia atsakomybė jiems tenka, bet manau, kad su jais reikia nuolat palaikyti dialogą. Na ir galiausiai pirmininkė paskutinė pastaba apie radikalizaciją. Ko gero visi esame susirūpinę dėl jaunimo, dėl vaikų radikalizavimo. Dažnai tai susiję ir su šeiminėmis aplinkybėmis, bet taip pat E, šį radikalizavimą lemia ir spauda, o taip pat ir internetas. Ką Jūs manote, ar jau buvo padaryta pakankamai siekiant kovoti su tokia e, radikalizacija ir kaip agentūra galėtų paskatinti nacionalinės vyriausybės imtis papildomų veiksmų šioje srityje? Ačiū, pirmininkė. Ačiū, sako pirmininkas. Kalbėtojų sąrašas jau baigtas. Matau, kad į salę vis ateina kolegų, kurie irgi norėtų pasisakyti, bet jūsų sąrašą įtraukti nebegaliu, nes trūksta laiko. Pane Albijolė. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Turiu porą klausimėlių. Tūkstančiai žmonių Europos Sąjungoje nėra laisvi, nes jie yra prieglopšio e, prašytojai ar pabėgėliai. E, šie žmonės e, laikomi pabėgėlių stovyklose. Tūkstančiai žmonių tokiamis sąlygomis gyvena, tame tarpe ir vaikai visiškai nesiniai praeisiais metais buvo paskelbta ataskaita apie um, tokių asmenų uh, apie alternatyvas, kaip, galima, e, būtų, kaip galėtų šie žmonės gyventi. Žinome, kokia yra padėtis e, e, dabar Graikijoje, taip pat ir Lampedūzoje. Kaip jums atrodo, kaip galima būtų pagerinti jų padėtį? Toliau susitarimas su Turkija. Uh, Kai kas sako, kad galbūt reikėtų e, pakeisti patį sustarimo pavadinimą, įtraukiant į tą pavadinimą žodį deklaracija, siekiant išvengti e, tokios e, sutarties pasiekmių. Mes, kai buvome nuvykę į Graikiją, matėme, kad aiškiai pažeidinėjamos žmogaus teisės, žmonės yra defo, deportuojami, jiems netgi neleidžiama pateikti prieglopšio prašymų. Ir ar bus paskelbta ataskaita apie tai, kaip yra pažeidinėjama žmogaus teisės įgyvendinant susitarimą su Turkija, ar jau kas nors pateikė skundų dėl žmogaus teisų pažeidimų. Toliau dėl e, e, agentūros, kuri galėtų pakeisti Frontex. Dėl to E, balsuosime e, šiandien. Ar e, sukūrus tokią naują agentūrą, Europa netaptų dar didesnė tvirtovė. Ir ar jūsų agentūra šiame procese dalyvaus, bendradarbiaus ir ar ta nauja agentūra galėtų užtikrinti geresnę padėtį prie ES išorės sienų? Mėly kolegos, nekalbėkite ilgiau kaip po dvi minutės. Peterį, prašom. Dėkoju. Aš irgi norėčiau padėkoti už šią ataskaitą, sako ponas Niedermüller. Pateiksiu bendro pobūdžio pastabą, paskui ir klausimą. Teisės viršenybė, pagrindinės teisės, žmogaus teisės, šių principų yra laikomasi liberaliuose demokratijose. Bet kas atsitiks tose šalise, tose valstybėse narėse, kurios nebenori būti demokratinėmis? Tuomet reikia kažkaip tai, tuomet turėtų būti performuluojamos ir žmogaus teisės. Ką galima būtų daryti tokiu atveju? Kaip būtų galima apibriežti pagrindinės žmogaus teisės neliberaliuose demokratinėse sistemose? Toliau klausimas dėl e, Romų tautybės asmenų integravimo. Aš manau, kad čia padėtis yra tikrai prastesnė, negu kad jūs aprašėte. Ir jie, e, romų tautybės asmenys, yra diskriminuojami vairiais pagrindais. Ir e, pats blogiausias dalykas tai yra e, Romų tautybės asmenų privestinis perkelimas įvairiose ES valstybės narėse, ypač Vengrijoje kaip būtų galima sustabdyti šį procesą. Ačiū toliau, panas Džiulek. Jurek. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti už patiktą ataskaitą. Norėčiau pateikti ir klausimą. Jūs sakėte, kad ES yra netolerancijos apraiškų. Ir aš esu susirūpinęs dėl to, kad jūs nepaminėjote e, krikščionių migrantų. Mes girdėjome, kad krikščionis migrantai yra diskriminuojami pabėgėlių centruose ir um, buvo kreiptas į, į nevyriausybinės organizacijos tokiais skundais, kas e, kelia dar didesnį susirūpinimą, ogi tai, kad e, krikščionis migrantai ne tik diskriminuojami, bet tiesiog yra pažeidinėmi teisės aktai, e, nes pabėgėlių centrai e, institucijų neinformuoja apie tikrąją padėtį. Kaip Jūs manate, ar turėdami omeny visas tas uh, tragedijas, kuris, kurios įvyksta pabėgėliams keliaujant į Europą. Neseniai e, išgirdome, kad vėl paskendo šimtai žmonių. Kaip Jūs manote, ar tie, kas tokias keliones organizuoja, neturėtų būti persikėmi, neturėtų būti patraukti baudžiamojant atsakomybėn, nes jie sukelia pavojų žmonių gyvybei. Reikėtų suprasti, kad tai yra organizuota veikla, organizuota nusikalstama veikla. Ir um, kaltė dėl uh, žmonių žuties tenka būtent tokių kelionių organizatoriams. Pane Intelveld, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pagrindinių teisų agentūrai už jos darbą, ginant ir saugojant pagrindinės teisės. Aš peržvelgiau ataskaitą ir pagalvojau, kad Mums labai lengva pasakyti, kas yra blogai, e, e, kur blogai buvo pasilgta, kur pažįstos pagrindinės teisės. Galbūt padėtis kiekvienais metais ir blogėja, galbūt pažeidimų sąrašas vis ilgėja, bet kokiu veiksmu imamės mes? Mūsų komitetas šiuo metu rengia pasiūlymus dėl um, mechanizmo, kaip būtų galima sustiprinti teisės viršenybės principą laikymas, pagrindinių teisų gynimą. Ir man iškilo toks klausimas. Galbūt pagrindinių teisų agentūra galėtų kalbėti ne vien tik apie pagrindinių teisų pažeidimus, bet ir įvairias kliūtis, kaip kovoti su tokiais pažeidimais. Galbūt tai yra E, ne vien tik tais teisinės e, ar kitokias kliūtis, dažnai tai yra politinės kliūtis, dažnai trūksta politinės valios problemams spręsti. E, pagrindinės teisės yra pažeidžiamas neatsitiktinai, visą laiką tai yra vykdomos politikos rezultatas. Jūs atlikote analizę, pateikėte rekomendacijų, bet galbūt jūs galėtumėte skirti daugiau dėmesio ir uh, mano iškeltam klausimui. Kaip būtų galima e, teikti politinės pagalbos toms šalims, kur yra pažeidinėjamos žmogaus teisės? Ačiū pirmininkė. Ačiū. Aš norėčiau paminėti e, Dar viena problema tai yra asmens tapatybės e, dokumentų neturintis asmenis. Jūs kalbėjote apie asmenis, kurie nori pasilikti ES teritorijoje, gavę neigiamą sprendimą. Bet yra ir tokių žmonių, kurie e, negali netgi pateikti prašymą dabar į Europą atvyksta daug žmonių iš tų šalių, kur vyksta karai, bet nemažai jų yra išsiunčiami ir atgalo. O taip pat yra nemažai žmonių, kurie tiesiog slapstosi. Pavyzdžiui, Švedijoje taip dažnai atsitinka. Žmonės be dokumentų tiesiog slapstosi. Dažnai tokie žmonės atvyksta iš šalių, kuriuose siaučia karai. Jie laiku nesikreipė institucijos, o dabar tiesiog slapstosi. Pavyzdžiui, Švedijoje reikėtų pagalvoti ir apie jų teisės. Taigi reikia kalbėti ne vien tik tais apie tuos migrantus, tos pabėgėlių prašytojus, kurių prašymas buvo atmestas ir kurie e, turėtų būti išsiusti šalies, bet kurie slapstosi, bet yra ir tokių žmonių, kurie jau nemažai, e, nemažai metų gyvena šalyje, jau jie yra kaip ir integravęsi, bet neturi dokumentų. Dėl didžiulio atvykstančių asmenų skaičiaus jie tiesiog negauna ilgalaikio leidimo gyventi šalyje. Taigi tie žmonės tiesiog slapstosi šalyje, neturėdami dokumentų, siekdami e, e, būti, siekdami išvengti išsiuntimo į savo kilmės šalį. Pane Lauristinu. Ačiū, pirmininkė. Mes dabar kalbame apie naują Dublino reglamento sistemą ir daug dėmesio skiriama tam, kad būtų užkirstas kelias antriniam migrantų judėjimui. Tai kaip būtų galima suderinti laisvo asmenų judėjimo principus su apribojimais, kurie taikomi e, tiems asmenims, kurie gavo prieglopsti. Jiems taikome apribojimai dėl galimybės išvykti kitą šalį. Ir būtų įdomu sužinoti, e, e, kokį sprendimą pagrindinių teisų agentūra matytų šiuo atveju. Baigdama dar noriu padėkoti už labai įdomią ir išsame ataskaitą. Tikrai pateikėte labai įdomių duomenų. Dėkoju. Saraja Post, please. Ačiū, Saraja Post. Ačiū. Aš irgi manau, kad um, ta ataskaita iš ties ir labai įdomi, dėkoju už ją, ypatingai ketvirtas skyrius, kur kalba apie, kalbama apie Romų integraciją. Uh, mes irgi esame pristatę savo nuomonę apie tai, bet aš vis tiek norėčiau iškelti keletą klausimų susijusių su Romų padėtimi. Aš manau, kad mes gyvename toje, tokioje visuomenėje, kai viena grupė yra nukreipiama prieš kitą grupę, nes yra labai daug populistiškų partijų ir panašiai. Taip pat yra daug ir tokių ir bendrųjų ir tokių nusistovėjusių partijų, kurios laikosi tokios pozicijos. Taigi, kaip būtų galima suteikti daugiau prioriteto Romų klausimui politinėje darbo atvarkėje. 6 milijonai ES piliečių yra tokioje situacijoje, kai jie turi bėgti iš savo šalies dėl diskriminacijos ar priversinės, vyksta priversinė deportacija, išgyvena jie skurdą ir susiduria su kitomis problemomis. Tie, kurie pasinaudoja laisvo judėjimo galimybę, kai kuriuose valstybėse narėse laikomi nepilnaverčiais ir daug Romų bėgo iš e, Balkanų regiono karo be dokumentų ir susidūrė su įvairia rizika, bandydami sugrįžti į tą saugią šalis. To šalis tikrai nėra saugios Romų bendruomenėms. Ir taip pat aš kalbu apie žmonės be pilietybės, kaip pasirūpinti jų teisėmis, ką daryti su jais, nes toje kategorijoje yra daug Romų žmonių dėl Balkanų krizės, dėl to, kas ten vyko, dėl to, kaip įvairios e, situacijos susiklostė. Taigi yra daug problemų ir mes turime bandyti jas spręsti politinėje darbo atvarkėje. Na ir dar Silvija Ivon Kaufman, paskutinė kalbėtoja. Vieną minutę, jeigu galėtumėte. Ačiū, pirmininkė. E, dėkoju už tai, kad suteikėte man žodį, nors ir pavėlavau į posėdį. Aš norėčiau pateikti konkrečių klausimų apie šią ataskaitą. Jūs kalbėjote apie Eurodac. E, tai paminėta ir ataskaitos 22 puslapyje. Jūs sakėte, kad Jūs e, davėte valstybėms narėms e, tam tikrus klausimų katalogus. E, ir iš tikrųjų pabėgėliai, kurie atvyksta į ES, turėtų gauti daugiau informacijos apie tai, kodėl yra imami jų pirštų atspaudai. Noriu pasitarauti, ar jūs matėte tą klausimų katalogą? Ką manote apie tuos klausimus? tai norėčiau, kad pakomentuotumėte. Ir beje, kalbėjau tik vieną minutę. Ačiū. Dabar Michael Flahetį iškart suteiksiu galimybę atsakyti į klausimus. Aišku, jūs galite pakomentuoti pagrindinius tik tai klausimus, nes turime laiko tik tai iki 15 po 4. Taip, ponė pirmininkė, pasitengsiu kiek galėdamas. Mano kolegė Saidin Sikė ar galės uh, irgi dar pateikti tam tikrų pastabų dėl to, ką sakė ponas Boni. Negaliu detaliai pristatyti kiekvienos šalies situacijos, tačiau jį ir kitus komiteto narius norėčiau informuoti, kad parengsime dar vieną ataskaitą ir analizuosime, kaip vyksta priežiūros e, procesai ES, kaip yra taikomi įstatymai. Galbūt tai bus įdomu. Pone Veržė kėlė nemažai klausimų susijusių su pabėgėliais, po to daugelis narių kartojo tuos klausimus. Tai iš tik tai iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kad pagrindinių teisų agentūra visiškai sutinka, kad tai yra esminė žmogaus teisų vertybių krizė, kuri turi prioritetinio prioriteto tvarka būti sprendžiama visų ir mes siekiame tą padaryti ne tik vykdami į Graikiją. Ten yra pirmas, pirma laikina tokia komanda, kuri padės kitoms agentūroms dirbančioms šioje srityje. Taip pat buvo klausta, ar reikalingos nuomonės apie pagrindinės teisės kažkose taškuose. Jeigu parlamentas mano, kad tokia nuomonė galbūt būtų naudinga, tai mes kaip agentūra tikrai galėtumėme be jokių problemų ją parengti. Ponas Kirko paskalbėjo apie vaikus ir psichinę sveikatą. Apie tai čia daug nėra kalbama, tačiau jeigu pasiskaitumėte mūsų 2016 metų medžiagą, ten rastumėte nemažai informacijos ir mes ypati, specialiją ataskaitą rengiame apie migrantų sveikatos padėtį, būklę. Prieš du mėnesius buvo išsiaiškinta, kad psichinės sveikatos problemos yra pačios rimčiausios. Kalbant apie riziką susijusią su vaikų dalyvavimu socialinėse platformose ir internete, aš norėčiau komitetą informuoti, kad grėsmė žmogaus teisėms, teisėms ir tai, kiek socialinės platformos galėtų sustiprinti pagrindinės žmogaus teisės, tai bus mūsų pagrindinių teisų forumo tema, kuris įvyks po kelių savaičių. Sulaikymo klausimai, Albiol, ponia Albiol apie tai kalbėjo, klausė, ką mes darome, tais atvejais, kai žmonės yra sulaikomi, mes reguliariai lankomės Graikijos salose, nors turime nedaug žmonių dirbančių Graikijoje. Teikiame patarimus institucijoms, ES agentūroms apie tai, kaip būtų galima išvengti pagrindinių teisių pažeidimų ir tas darbas bus tęsiamas. Ir aš tikiuosi, kad su Frontexu mes dirbsime čia iš vien ir mūsų darbiniai santykiai iš ties yra dabar puikus. Ponas Niedermüller e, kėlė kelis klausimus ir Aišku, kai kurie iš jų provokuoja ilgas diskusijas ir sudėtinga bus juos atsakyti trumpai. Iš tik norėčiau pasakyti, kad liberaliosios demokratijos ir jeigu yra čia pažinėjimos teisės, ką mes galime padaryti, kas kart mes grįžtame prie sutarčių įpareigojimų. Tie įpareigojimai nesikeičia nepaisant bet kokios valstybės narės politikos vykdomos. Romų diskriminacijos klausimas buvo keliamas Niedermuller post kiti. Uh, apie tai kalbėjo, tai aš tik tai norėčiau dar kartą patvirtinti, kad pagrindinių teisų agentūra sprendžia tą klausimą, nes Romų padėtis yra skandalas Europoje ir mes viską darysime, kiek galėdami pagal įstatymus ir įgaliojimus remti Romų bendruomenių teisų įgyvendinimą, nesvarbu, kur jie begyventų, ir aš turiu minėti ir keliaujančius žmonės. Taip pat buvo kalbama apie netoleranciją krikščionių mažumų atžvilgių, nesvarbu, kokiai religiniai grupiai priklauso žmogus ir nesvarbu, su kuria grupė elgiamasi neteisingai, vis tiek nesažininkai mes vis tiek darysime viską, ką galėdami, kad būtų atkreiptas dėmesys į tą problemą. Ir aš tikrai sutinku su panu Turek, kad reikalinga baudžiamosios teisės priemonėmis reaguoti į priekeivius žmonėmis. Negalime priekeivių žmonėmis maišyti su migrantais ar kitais. Pone Intveld kalbėjo apie įvairius klausimus ir aš norėčiau pakomentuoti tai, ką jis sakė apie tai, ką, kaip būtų galima nustatyti kliūtis, kurios skatina smurtą ir dažnai tai yra politikos rezultatas. Taip, tai dažnai yra politikos rezultatas, bet kartais tai yra susiję ir su tuo, kad trūksta žinių, trūksta jautrumo, netgi trūksta supratimo apie tai, kaip tam tikrame kontekste yra taikoma žmogaus teisės ir taip pat trūksta išteklių. Mes bandome atkreipti dėmesį į visus, visas tas problemas ir bandome jas spręsti ir e, padėti jums. Mūsų darbas yra daugiausia prevencinio pobūdžio ir nebūtinai labai lengva apie jį atsiskaityti. E, sunku atsiskaityti apie tai, kas neįvyko ir e, savo medžiagoje mes daugiausia kalbame apie pažeidimus. Pone Valero iškėlė labai įdomius klausimus apie mm, nepilnamečius be dokumentų, neužregistruotus nepilnamečius ir kaip žmonės, kurie jau yra kurį laiką gyvenę vienoje valstybėje, siunčiami atgal. Bet kiekvieno migranto situacija yra individuali, negalima grupinių pagrindų reaguoti į tai. Ir netgi Romų uh, į romų problemas reikės išvelgti šiame kontekste. Taip pat ponė Loris ten prašė, kad mes parengtumėme nuomonę apie Dublino reglamento peržiūrą. Tai yra sudėtingas rytis ir mes mielai pateiktumėme oficialią nuomonę parlamentui, jeigu būtų paprašyta to iš mūsų. Na ir galiausiai tai, ką ponė Kaufman kalbėjo apie Eurodak. Nelabai. Ne tiksliai supratau klausimą, bet aš mielai dvišalių pagrindų aptarsiu su ją tą klausimą. Dabar e, norėčiau perduoti žodį kolegijai. Ačiū, gerbiami parlamentarai. Dar norėčiau labai nuoširdžiai Jums padėkoti už labai aktualius pastebėjimus, ar tai būtų apie Romų teisės, ar vaikų teisės, ar krikščionių mažumas. Uh, mes visuomet apie tai mastome, galvojame, valdyboje mes tikrai atsižvelgsime jūsų išsakytas mintis ir tikrai galvosime apie tai, ką jūs e, pasakėte. Toliau mūsų patarimų prieinamumas. Aišku, tai yra labai svarbu ir mums, mes bandome kuo galima plačiau pasiekti kitus politinius lygmenis politikos formuotojų tarpe. Tai yra, aišku, labai svarbu. Ir trečias dalykas, man labai įdomu buvo tai, apie ką jūs sakėte apie politinę valią. Ir aišku, mes negalime apsiriboti tik tai pažeidimais. Mes su šia publikacija bandėme parodyti geros praktikos pavyzdžius taipogi. Uh, Ir aš tikiuosi, kad tai yra gražus pirmasis žingsnis, bet aišku, visiškai sutinku, kad reikalingos politinės diskusijos. Ir mūsų direktorius minėjo, kad um, vyks politinių teisų forumas gan greitai ir jūs esate kviečiami ir aš manau, kad tų politinių diskusijų mes tikrai turime surinkti kuo galima daugiau. Dėkoju. Dėkoju ir agentūros darbuotojams, parengus tikrai labai išsame ataskaitą ir tai, kad netgi per tokį, kolegos per tokį trumpą laiką galėjo pakomentuoti svarbius klausimus ir tikrai labai vertiname tai, ką jūs, ponė Flaherty, sakėte apie tai, kaip aktyviau būtų galima pasinaudoti agentūros paslaugomis. Taigi, tikimės, kad turėsime galimybių dar prie to grįžti ir kiti kolegos supažins su ataskaita. Taigi, Dėkoju už drausmingas diskusijas. Jeigu visi turite elektroninės balsavimo korteles, galime iš karto pradėti balsavimą po 4.15. Jūs matėte tikriausiai, kad balsavimas yra labai ilgas numatytas. Iki po 6.15 tikriausiai balsuosime. Bet aš pasistengsiu, kuo galima atidžiau vesti tuos balsavimus. Kolegos, kreipiuosi į koordinatorius. Ar visi nariai, pakaitiniai nariai yra pasirengę, pasiruošę balsavimo korteles? Ar galite nurodyti, kad tai yra tiesa? Yeah. You're fine, but so if you could all be seated, thank you. Kviečiu tuomet visus susėsti. Okay, Kągi, pradėsime balsavimą. Balsavimas laukia gan sudėtingas, jeigu yra kokių tai problemų, iškart mane informuokite. Taigi, kolegos, pradėsime nuo pirmojo balsavimo. Devintas klausimas, regla, pasiūlymas dėl reglamento, dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento, dėl Europos sienų ir pakrančių kontrolės 2004-2007 reglamentas, 2007-863 reglamentas ir tarybos sprendimas 2005-267. Artis Pabriks yra pranešėjas, trečiasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Atsiprašau, 103, prašau balsuoti. neveikia balsavimo aparatūra. Dar pabandykime. Tai tik dar kartą pakartosiu. 103 pakeitimas dabar. Prašau balsuoti. Ar dabar visiems veikia aparatūra? Ne. Gal tada nurodykite, kaip jūs balsuojate. vienas socialdemokratų narys mm, rodė savo balsavimo rezultatą ranką. Balsavimas baigiamas, atmesta 102 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas <clears throat> baigiamas, atmesta. Toliau 104 pakeitimas, prašau balsuoti atsiprašau, kolegos, sako pirmininkas 104, 263 kartų, prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau pirmasis horizontalus kompromisas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. priimta. Antras horizontalus e, kompromisas iš transporto komiteto. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penkta konstituojamoji dalis 122 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. priimta. 208 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 220 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Penktas straipsnis, pirmas punktas, 317 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 794. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Kompromisas dėl pirmojo straipsnio. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. priimta. Kompromisas dėl antrojo straipsnio, prašau balsuoti. Balsavimą baigiama. Baigiam. Priimta. 249 pakeitimas ir 253 dėl jų balsuojame kartu. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 250, 251, 252, dėl jų kartu balsuojam. Balsavimą baigiame. Atmesta. 11 pakeitimas. Pranešėjo, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 260. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 261 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl trečio straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas priimta. Komprom... Ne, dar 275 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl ketvirto straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 286 pakeitimas, prašau balsuoti. 286. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl penkto straipsnio, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 340 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 342 pakeitimas, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 12 pranešėjo pakeitimas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Priimta. Kompromisas dėl šešto straipsnio, prašau balsuot. Balsavimą baigiam. Priimta. Kompromisas dėl šeštojo A straipsnio naujojo, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl septinto straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Trišimtai septyniasdešimt ketvirtas pakeitimas. Prašau balsuoti. Trišimtai septyniasdešimt ketvirtasis. Balsavimas baigiamas. atmesta. 395 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 405 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Afeto 32. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 416, 417, 418, dėl jų balsuojam kartu. 416, 417 kartu balsuojam dėl jų. Balsavimas baigiamas. Atmesta 418 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Kompromisas dėl devintojo straipsnio. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta kompromisas dėl dešimto straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 427 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Atmesta 448. Prašau, balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 458 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. Kompromisas dėl 11 straipsnio, prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 474 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Atmesta. Kompromisas dėl 12 straipsnio. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. Kompromisas dėl 13 straipsnio. Pirmoji dalis and third countries baigėsi žodžiais. Ši dalis. Balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta antroji dalis. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Priimta. 561 pakeitimas. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. Kompromisas dėl 14 straipsnio. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. Kompromisas dėl 15 straipsnio. Baigiam balsuot. Priimta. 592 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimą baigiam. Atmesta 596 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimą baigiam. Atmesta. Kompromisas dėl 16 straipsnio. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 601 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Kompromisas dėl 17 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 607 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimą baigiam. Atmesta. 612. Balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. 617 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimą baigiam. Atmesta 627 pakeitimas. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta. Kompromisas dėl 18 straipsnio. Pirmoji dalis. A dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. B dalis. Balsavimas tęsiamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 19 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 694 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Primta. 43. Pranešėjo pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Priimta. 698 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 696 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 699. 697. Pirma. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 699 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 700. Balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 701. Balsuojam. Baigiam balsuot atmesta. 702. Pradam balsuot. Balsavimas baigtas. Atmesta. 703. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 704. Balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. 706. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Priimta. Dabar biudžeto ketvirtas pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Priimta. 707. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Atmesta žodinis pakeitimas. Dabar dėl jo balsuojam, prašau. Monikos Holmaja žodinis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta biudžeto komiteto penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 24 straipsnių. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 25 straipsnių. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 726 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 26 straipsnių pirmoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinti antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Keturišimtai 747 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 27 straipsnio balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 756 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 757 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 28 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 29 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 30 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 32 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau kompromisas dėl 33 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 807 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 34 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 35 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 833 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 835 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 839 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 36 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 861 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 862 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau kompromisas dėl 37 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 865 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 38 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl, 39, dėl 41 straipsnių. Ne, dėl 39 pasitaisų pirmininkas. Dėl 39 straipsnių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Kompromisas dėl 41 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, 883 pakeitimas jis buvo atsiimtas, taigi balsuojame dėl 896 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 44 ir 45 straipsnių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 46 ir 49 straipsnių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau 918 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 920 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 921 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta kompromisas dėl 51 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 52 straipsnio pirmoji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 53 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 960 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 967. 967 ir užsienio reikalų komiteto 69 pakeitimai. Dėl jų balsuojame kartu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 976 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 978 ir 979 identiški pakeitimai balsuojame. Dėl jų kartu balsavimas baigtas. Atmesta toliau kompromisas dėl 54 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau 994 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 995 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 996 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau biudžeto komiteto devintasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 991, 9, atsiprašau, pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta kompromisas dėl 60 straipsnių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 61 straipsnių. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Užsienio reikalų komiteto 76 pakeitimas. Balsuojame. Pasavimas baigtas. Atmesta. Tūkstantis dvidešimt ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame. Basavimas baigtas. Patvirtinta. 1020 pakeitimas. Balsuojame. Masavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 63 straipsnio. Prašau balsuoti. Masavimas baigtas. Patvirtinta. 1000. 27 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 67 straipsnio. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 68 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 69 straipsnių. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 70 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 1084 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 1087 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 1090 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 71 straipsnio. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 72 straipsnio. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 1139 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 1140 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 1155 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 77 straipsnio, sako pirmininkas. Ne, sako, dėl, pasitaisiu, dėl 74 straipsnio. Taigi balsuojame dėl kompromiso dėl 74 straipsnio. Patvirtinta toliau. 1162 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 70 dėl straipsnių nuo 75 iki 78. Balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Kompromisas dėl uh, uh, 79-82 uh, straipsnių nuo 79 iki 82 straipsnių. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau. 105 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 106 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl antrosios konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 113 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 118 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 116 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 117 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta kompromisas dėl penktosios konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau 124 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 125 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl septintosios konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 132 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl devintosios konstituojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 138 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 139 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 140 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta toliau. 142 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 143 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 144 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 146 pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 145. Ne, kolegos. Periname prie 149 pakeitimo. Balsuojame. Baigtas lavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 14 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 15 konstatuojamosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta toliau kompromisas dėl 16 ir 16 A konstatuojamojų dalių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 17 konstatuojamosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 18 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kompromisas dėl 20 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau kompromisas dėl 21 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas patvirtinta. Toliau 192 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 194 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 193 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kompromisas dėl 22 konsultuojamosios dalies. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 196 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta toliau kompromisas dėl 23 konstituojamosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 24 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 25 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 209 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Žuvininkystės komiteto ketvirtasis pakeitimas. Prašau balsuot. Balsavimas baigtas. Atmesta. Žuvininkystės komiteto penktasis pakeitimas Žuvininkystės komitetas prancūziškai vadinasi peš, angliškai fish. Taigi peš 5 ir 210 pakeitimas. Identiški jie yra, balsuojame dėl jų kartų. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 28 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 28 A, naujosios 28 B naujos ir 29 konstatuojamųjų dalių. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 221 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau kompromisas dėl 30-osios konstituojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 31-osios konstituojamosios dalies. Balsuojame. Baig... Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 33-osios konstituojamosios dalies. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau, biudžetų komiteto antrasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 229 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kompromisas dėl 39 konstatuojamosios dalies. Balsuojame. Pasavimas baigtas. Patvirtinta. O dabar balsuojame dėl viso teksto su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 40 balsavus už, 10 prie, prieš ir toliau Balsuojame dėl sprendimo pradėti darybas, dėl darybų mandato ir darybininkų komandos sudėties. Balsuojame pagal 73 straipsnio trečiosios taisyklės antrąją dalį. Balsavimas dabar baigtas. Patvirtinta 44 balsavo uždavinį prieš ir 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją.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 Is everyone feeling robust? Mėly kolegos, Mėly kolegos, dabar galime balsuoti dėl pasirengimo parinkiminiai 14-20 metų DFP peršiūrai parlamento indėlis prieš komisijai pateikiant pasiūlymą. Mūsų pranešė yra Laura Adžėja. Taigi balsuosime. Pirmas pakeitimas. Ar visi pasirengę balsuoti? Pirmas e, pakeitimas, pirmas kompromisas. Mėly kolegos, susėskite. Okay, is everyone settled? Compromise amendment 1. E, pirmas kompromisas, pradedame balsuoti closed. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau šeštas pakeitimas. Balsuokime. Closed. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau septintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Antras kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Penkioliktas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau 17 pakeitimas, balsuokime. Closed. Baigiame balsuoti. Priimtas. 18 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Trečias kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Ketvirtas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 27 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 28. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 29. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Penktas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Dabar balsuokime dėl viso nuomonės teksto su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 41 už, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Toliau keitimasis informacija. Um, if you listen carefully, the next point in the agenda is the vote. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra tarybos 2009 metų keitimas dėl ECRIS sistemos, Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ir keitimas informacija apie trečiųjų šalių piliečius. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Ne. Mėly kolegos, Okay, colleagues, we've had a... Mėly kolegos, EPP patikė pasiūlymą, prašymą raštu dėl vardinio balsavimo punktams 8b, 2 ir 3 dalis, 36, 39 ir 40. Dėl šių pakeitimų EPP nori balsuoti vardiniu būdu. Ar pranešęs tam pritarė? Pritarė. E, žalieji ir e, FTD Taip pat prašė balsuoti vardiniu būdu dėl pakeitimų nuo 50 iki 52. Pranešėjas pritarė, tuomet galime balsuoti. So with... Tuomet pradėkime nuo 8 kompromiso. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 8a kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. It's closed, yeah. That's carried. Priimtas. Kompromisas 8b, balsavimas dalimis, pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dabar 36 pakeitimas balsuokime. Vėlgi vardinis balsavimas. Balsuojame dėl 36 pakeitimo, nes turime atsižvelgti į anksčiau įvykusio balsavimo rezultatus dėl e, pirmosios dalies. Tai dabar 36 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 39 pakeitimas, pradedame balsuoti. Mėly kolegos, norėčiau atsiprašyti. Balsuojame dėl 38, 37 ir 38 pakeitimų, kurie yra identiški. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Primtas. Toliau 14 ir 41 pakeitimai, jie yra identiški. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Toliau 43 balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 44. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 46. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. priimta. 47 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 49 pradedame balsuoti. So what do we go to then? Uh, we go to amendment uh, 50. Colleagues, um, I made an error. It... Kolegos, suklydau. Nereikėjo balsuoti dėl 49 pakeitimo, nes jis atkrito. Taigi dabar balsuokime dėl 50. Pradedame balsuoti. Tai yra vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. 52. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsuojame dėl 52 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. 53. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 54. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Priimtas pakeitimas. Toliau 55. Pradedame balsuoti. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti priimtas. 16 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau 17 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau 57 balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 18 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau 19 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. 58-59 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Devintas kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau preambulė ir pirmas pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti priimtas. Toliau pirmas kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Antras kompromisas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Ketvirtas pakeitimas, balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Trečias kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame. Primtas. Ket... 25 e, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau 26 pakeitimas, pradedame balsuoti. Dėl ketvirto kompromiso nebalsuosime nes buvo patvirtintas 36 pakeitimas. Na, o dabar balsavimas baigtas dėl 26 pakeitimo. Priimtas pakeitimas. Toliau penktas kompromisas. Pirmoji dalis balsuokime. Baigiame balsuoti. Primta. Antroji dalis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau 30 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 31. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas toliau 32. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primtas. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimtas. Toliau dešimtas. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimtas. Toliau septintas kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Na, nu, dabar E, gautinis balsavimas, jis yra vardinis, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primtas 45 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Dabar dėl uh, įgaliojimų pradėti dėrybas ir dėrybinės komandos sudėties patvirtinimo. Balsuokime. Closed. Baigiame balsuoti. Priimta 44 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. So our next vote, colleagues. Mėly kolegos, balsuokime dėl kito e, dokumento. Tai yra protokolas e, dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo. Mūsų pranešėja yra um, e, pane Anderson. Nebuvo patikta jokių pakeitimų tik vienas. Ne, iš viso nebuvo jokių pakeitimų. Okay, so tai iš karto galutinis balsavimas. Kolegos, atleiskite, jau šiek tiek pavargau. Taigi galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 47 už, vienas prieš du susilaikė, sveikiname pranešėją. Toliau vienoda vizų forma. Turėtumėm pradėti dėl to, turėtumėm balsuoti dėl to, kad būtų pradėtos tarp institucinės dėrybos ir dėl dėrybų grupės sudėties. Pranešėja Silvija Ivon Kaufman. turėtume balsuoti dėl e, to, kad būtų pradėtos tarp institucinės darymos. Pradedame balsuoti. Uh, Baigiame balsuoti. Primta 46 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Tai aš dabar perskaitysiu dėrybų grupės um, sudėti. Tai yra uh, E, pirmininkas, e, toliau pranešėja Silvija Ivan Kaufman, e, toliau EPP šešėlinis pranešėjas Petris Savarma, EKR šešėlinis pranešėjas Timothy Kirchhoff, Aldas šešėlinis pranešėjas Gerard Depre, taip pat Guošėlis pranešėjas Kostas Krisogonus ir žalių pranešėjas Bodil Valero. Toliau dėl um, nelegaliai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių gražinimo. Vėlgi turėtumėm balsuoti dėl to, kad būtų pradėtos tarp institucinės dėrybos. Vienas balsavimas. I think so, but we need to be sure that who is here to assist Colleagues, you. Yes, wait a minute. If we just pause for one second, I'm going to get my correct voting list. Yes.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 Horizontalus kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Taigi baigiame balsuoti. Primta. Dvidešimtas pakeitimas.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 kad pane Viržyje pateikė e, pakeitimą žodžiu. Ji prašė 30-ame pakeitime įtraukti žodį European. Manau, kad tas pakeitimas aiškus savaime. Ir jeigu nieks neprieštarauja, tai galėtumėm e, tęsti balsavimą. Dabar 20 pakeitimas. Ar jau balsavome dėl šio pakeitimo?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 Gal norėjote kažką pridurti prieš balsavimą? Pasizai. Mane pirmkia, norėčiau pasakyti ir patikslinti. Šis pakeitimas neteisingai, buvo, neteisingai jo yra redakcija ir buvo įtraukta tai kompromisinį pakeitimą. Kalbama apie žmogaus teisų konvencijos, konvenciją ir laikymasi tos konvencijos. Tai būtent tai yra tas pakeitimas ir nesuprantu, kodėl yra pasisakoma e, prieš tą žmogaus teisų konvenciją. Yeah. Yeah, we'll, we'll vote on, we'll vote on 30 when we reach it, but... Mes dėl 30 pakeitimo balsuosime, kaip ir jau kai artėsime. Norėjau paklausti, ar dabar, ką nors dar norėjote pasakyti apie tai. Taigi 20 ir 21 dabar. Gal dabar dėl 21 balsuokime? Ne, visų pirma, baigiame balsuoti dėl 20. Baigiame balsuoti. Pakeitimas atmestas. Toliau 21. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmestas. 13 kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas.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 Balsuokime dėl 74. The vote is closed. Baigiame balsuoti. Primtas. 14 kompromisas balsuokime. Balsavimas dalimis, pirmoji dalis balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas antroji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Eighteen. Amendment 80, the vote is... 80. Balsuokime. Dėl 80 pakeitimo, prašom, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. 87 balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 15 kompromisas balsuokime. Compromise 15, the vote. 15 pakeitimas balsuokime. Close. Baigiame balsuoti. Atmestas. 91 pakeitimas, balsuokime. Dėl 91 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 46 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau 18 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 90 pakeitimas, balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimtas. 92 balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 16 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 94 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 16 kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Ah, yeah. Is that... It's difficult to see, but Amendment 19. 19 pakeitimas. Balsuokime. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Primtas. Toliau pirmas kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 25, 25 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Antras kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Dvidešimt aštuntas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. Toliau 29. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Dabar 30 pakeitimas. Pane Veržėt pateikė žodinį pakeitimą, jau jį paaiškino, taigi galime balsuoti. Ir tikrai noriu Jūs pagirti, labai gražiai viską paaiškinote. Tikrai nenorėjau čia sukelti sumaišties, baigėme balsuoti. Pakeitimas primtas, toliau trečias kompromisas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Ketvirtas kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Penktas kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Toliau šeštas kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ketvirtas pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Septintas kompromisas. Pirmoji dalis, balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Antroji dalis irgi primta. Toliau 42 pakeitimas. Jis atkrenta. Toliau penktas pakeitimas, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. 47 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. Aštuntas kompromisas, balsuokime. Visų pirma, pirmoji dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 52 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 54. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 53 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. 55 balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Septintas pakeitimas balsavimas dalimis. Pirmoji dalis balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Antroji dalis balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Devintas kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Toliau 57 pakeitimas. Vėlgi balsavimas dalimis. Pirmoji dalis balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas antroji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Aštuntas pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. Toliau devintas pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Toliau 59 pakeitimas, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 60 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 61 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 62 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas 63. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Dešimtas kompromisas. Balsuokime. Sorry, colleagues, compromise 10, the first part, the vote. Balsavimas dalimis. Balsuokime dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Primta antroji dalis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atkrenta. 64. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 65. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimtas. 11 kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. 68 balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. 12 kompromisas pirmoji dalis balsuokime. Baigiame balsuoti. Primtas. Antroji dalis balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Na, o dabar, kolegos, balsuokime dėl viso teksto su pakeitimais. Vartinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 39 už, 2 prieš, 9 susilaikė, o dabar balsuokime dėl darybinių įgaliojimų bei dėl darybų grupės sudėties. Reikia absoliučios balsų daugumos. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta 30, 35 už, 3 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname pranešėją.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 Kolegos balsavimą baigiam. More... <coughs> more... Turime dar vieną darbo atvarkėje klausimą. So, colleagues, we're going to take a final um, item of business, point 11. Paskutinis darbotvarkės klausimas, numeris 11. Čia nereiks balsuoti. Diskusijos. Colleagues, um, with respect to the Kolegos, iš pagarbos pranešėjui dėl šio paskutinio klausimo, prašau laikytis tylos. 11 darbo tvarkės klausimas siekiant PVM sistemos užbaigtumo ir kova su PVM sukčiavimu. Čia, čia pranešėjas Dėl šios nuomonės yra Juan Fernando Lopes Aguilar. Dabar jis pristatys savo nuomonės projektą, savo iniciatyvą rengiamam ekonomikos reikalų komiteto pranešimui dėl būdų pasiekti galutinę PVM sistemą ir kovos su PVM sukčiavimu. Dar prašau tylos. Kolegos, paskutinis darbo atvakės klausimas. Jeigu išeinate, darykite tą tyliai. Man Fernandai žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš puikiai suprantu, kad esam šiek tiek pavargę po tokio ilgo balsavimo, normalu, bet jums leidus labai trumpai per kelias minutės norėčiau su likusiais komiteto nariais pasidalinti keliomis pastabomis apie aptariamą klausimą. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas, nes kalba eina apie baudžiamąją teisę kuri dabar yra kuriama, tai yra taip vadinamoji BIF direktyva, tai yra direktyva dėl finansinių ES interesų apsaugos būdžiamosios teisės priemonėmis. Taigi mes jau kelis metus dirbame ties šiuo klausimu, tas darbas dar nėra užbaigtas, perėmėme jį nuo, iš ankstesnės kadencijos parlamento ir jis dar nėra užbaigtas. Taigi darbas dar nėra atliktas, finansinių ES interesų apsauga. Kaip žinia, tai yra esminis elementas, kalbant apie ES politikos darbo atvarkę siekiant sustiprinti ir padidinti piliečių pasitikėjimą bendrai ir pasirūpinti, kad pinigai būtų naudojami tinkamai. Puikiai suprantu, kad pasitikėjimas ES mažėja, mažėja jau eilę metų. Taigi turime nepamiršti, kad tai yra priemonė būdas kaip ir atsikovoti dalį to pasitikėjimo Europolo duomenimis 40-60 milijardų PVM pajamų yra prarandama valstybėse narėse dėl organizuotų nusikaltelių. Ir bent jau 2 procentai tokių grupių turi 80 procentų, e, valdo 80 procentų karuselinių nusikaltimų. Tai yra rimti PVM nusikaltimai, sukčiavimo atvejai, kurie yra tarp valstybinio pobūdžio ir tai yra elementas, e, ties kuriuo turime susitelkti, kalbėti apie labai rimtus PVM nusikaltimus, PVM sukčiavimo nusikaltimus, kurie yra tarp valstybinio pobūdžio situacija tikrai apgailėtina, turint omenyje, kad ir ekonominę, socialinę krizę išgyvename jau eilę metų. Tie sukčiavimo pinigai galėtų leisti užtikrinti didesnį ekonominį augimą ir tai yra būtina. Dėrybos tarp parlamento ir tarybos dėl šios direktyvos, dėl ES finansinių interesų apsaugos, BIF direktyvos, šiuo metu pateko į aklavietę, nes niekas nevyksta jau gan ilgai ir viena pagrindinių problemų yra tai, kad PVM, į PVM direktyvą, PVM direktyvą reikia įtraukti į šios direktyvos apriepti. To paprašė komisija ir parlamentas, įskaitant ir PVM turi būti traukiama į BIF direktyvą, tačiau tam prieštarauja dauguma valstybių narių taryboje nepaisant e, precedento teisės teisingumo teisme. Nepamirškite, kad Taiko byla ir kitos bylos, mažiausiai aštuonios tokios bylos teisingumo teisme nuo 2015 metų yra svarstomos. Ir akivaizdu, kad PVM turi būti įtraukiama į ES biudžeto pajamas. Taigi, e, ekonomikos įgulų komitetas savo iniciatyvą rengė pranešimą dėl tokios užbaigtinės PVM sistemos ir kovos su sukčiavimu šioje srityje. Libe ir kont komitetai rengia nuomonės pagal 54 darbo tvarkos taisyklę. Taigi, į mūsų komiteto kompetenciją patenka irgi šis klausimas ir aš Libė komiteto vardu manau, kad reiktų parengti nuomonę ekonomikos reikalų pranešimui ir apibendinti mūsų komiteto poziciją. Būtent PVM turi būti traukiamas į BIF direktyvos apriepti. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas pritarėme tam, kad nepriklausomas, stiprus, nepriklausomas stipri prokuratūra būtų įsteigta ES, kad jie galėtų persekioti ir patraukti baudžiamojo atsakomybę tokių nusikaltimų autorius. E, pagal TABIF direktyvą toks buvo pirminis planas, kurio mes siekėme prieš kurį laiką, kad PIF direktyva būtų embrionas siekiant e, įgyvendinti uh, atitinkamus veiksmus ir sukurti pagrindą prokuratūrai, Europos prokuratūrai įsibėgėti savo darbe. Deja, tokia logika panašu, kad e, neprimtina tarybai. Taigi aš esu įsitikinęs, kad e, bet koks silpnesnis variantas, silpnesnis sprendimas būtų žalingas ES biudžetui ir negalime to toleruoti. Vienas svarbiausių būdų kovoti su euroskepticizmu, kuris auga, ir populizmu, kuris irgi auga, yra valdant ES biudžetą pasiekti geresnių rezultatų. Taigi reikalingi skubus veiksmai ir aš siūlau daryti toliau spaudimą tarybai kad kartą ir visiems laikams nebūtų vilkinamas laikas šioje srityje. Aš kalbėjau su taryba apie tai ne kartą. Pirmininkaujant Niderlandams ir būsimai pirmininkančiai valstybei, būsimai pirmininkančiai valstybė kalbėjausi apie tai, taigi atėjo laikas atlikti šį darbą. Ir norėčiau uh, išklausyti ir kolegų pastabų, pasisakymų apie šią nuomonę ekonomikos reikalų komiteto pranešimui dėl PVM teisinio režimo, kad galėtumėme pateikti bendrą vertinimą dėl susikloščiusios situacijos, į kurią pateko PIF direktyva šiuo metu, ir įveikti reiktų tą e, tas pinkles, kiek įmanoma. Dėkoju. Yra šešėlinių pranešėjų atvykusių. Ponas Boni, e, kviečiu dabar jį pasakyti PP vardu. Pono Čičiopskio vardu jūs pasakysite. Tomas Dihovski vardu ir APP frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjui Juan Fernandas Lopes Aguilar už e, tai, kad jis puikiai organizavo darbą, bandymą sukurti užbaigtinę PVM sistemą ir kartu kovoti su PVM sukčiavimą. Su PVM sukčiavimu visuomet buvo mūsų prioritetu, bandant sustiprinti e, koordinuotus nacionalinių institucijų veiksmus, ES institucijų, Europolo, Eurojusto veiksmus. veiksmus taip pat Olafo veiksmus. Galbūt tokiu būdu ES galėtų efektyviau kovoti su pavėm sukčiavimu, organizuotais nusikaltimais ir pinigų plovimu. Mūsų frakcija pasisako už šią, šį nuomonės projektą, kadangi jame kalbama apie PIF direktyvą ir taip pat e, prokuratūrą. EPP frakcija norėtų, kad e, abu šie dokumentai būtų priimti kuo skubiau ir kad į jų taikymus rytį būtų įtraukti su PVM susiję klausimai. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Gerai, tuomet dėkoju Jums už dalyvavimą. Pakeitimus galima pateikti iki birželio 9 dienos 12 valandos. Dėkoju Jums. Mes šiandien ilgai balsavome ir dėkoju Migeliui. Kolegos labai dėkoju. Ar dar bus kitų klausimų? Ne. Tuomet mes norėtume surenkti kitą posėdį birželio 6 dieną. Mes patikime atitinkamą prašymą ir, ir Laukiame, kol jis bus patvirtintas. Atitinkamai jūs informuosime. Ir dar kitas postis vyks birželio 13 dieną čia Bruselėje. Dėkuoju.